Gegužės 27 dienos protokolas yra išdalintas, ar kas nors norėtų dėl jo pasisakyti. Jei ne, tada protokolas patvirtinamas. Ponas Glėca norėjo pasisakyti dėl darbo atvarkės, prašom. Glėcos, atsiprašau. Pirmininkė, atsiprašau, kad dar sėki paprašiau žodžio pačios plenarinės sesijos pradžioje. Mes išklausėme labai puikią kalbą apie Ispanijos ir Portugalijos prisijungimo metinės. Tačiau šiandieną laisva Graikija, šalis, kuri išreiškė savo nuomonę balsuoja, balsuodama, dabar patiria puolimą iš trejato institucijų ir man kilo mintis, kaip galite sakyti tai, ką sakote, būdamas Europos parlamento pirmininku. Nemanau, kad turite teisę kalbėti parlamento vardu ir